So, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, mūsų laukia labai įdomi sesija. Kalbėsime apie parlamentarų dalyvavimą stebėjimo misijose. Norėčiau paprašyti jūsų susėsti, kad galėtume pradėti sesiją. So, uh, it's my pleasure organizatorių vardu norėčiau pasveikinti šios sesijos prelegentus ir visus dalyvius. Šiandien mes norime padiskutuoti pagrindiniu mūsų klausimu. Kalbėsime apie parlamentarų vykdomo stebėjimo vaidmenį ir gerąją praktiką, taip pat ir apie Elgesio kodeksą. Parlamentarai dažnai yra rinkimų stebėjimo misijų nariai, dažnai jie tokias funkcijas vykdo regioninių organizacijų rėmose, tokių kaip ES, ESBO, NATO, Europos tarybos ar Amerikos šalių organizacijos, tarptautinės frankofonijos organizacijos, Panafrikos parlamento ir kitų organizacijų rėmose. E, išrinkti parlamentarai turi patirties vykdant rinkimų kampaniją ir jie gali prisidėti prie stebėjimo proceso patikimumo ir politinio matomumo. Jų turima įvairi patirtis, taip pat priklausomybė tam tikroms politinėms partijoms taip pat turėtų prisidėti prie stebėtojų ataskaitų ir išvadų nepriklausomumo. Tačiau reikia pripažinti, kad tam tikrais atvejais ne visuomet yra iki galo laikomasi pagrindinių tarptautinio rinkimų stebėjimo principų, deklaracijos principų. E, kalbu apie nešališkumo principą, nesikišimo į rinkimų procesą principą ir susilaikymą nuo komentavimo. Pastaraisiais metais parlamentarai taip pat ne visuomet tinkamai elgdavosi misijų metu. Jie viešai komentuodavo e, su rinkimai susijusią situaciją, jų pastabos prieštaraudavo rinkimų stebėjimo misijos e, išvadoms taip pat kartais susitikdavo su vietos ir nacionalinių institucijų atstovais jų kvietimu galėčiau paminėti ir kitus interesų konfliktų atvejus. Tai gali būti politiniai, asmeniai ar finansiniai interesai, tačiau jie kelia problemų. Taigi toks elgesys prieštarauja pagrindiniams rinkimų stebėjimo principams ir jie, toks elgesys gali turėti neigiamą poveikį priimančios šalies pasitikėjimui ir norui bendradarbiauti su stebėtojais. Taip pat gali būti pakengta stebėtojų pateikiamoms rekomendacijoms ir jų patikimumui. Europos parlamentas pastaraisiais metais turėjo tokių atvejų, jie buvo susijęs su rinkimais vykusiais rytų kaiminystės šalise, norėčiau konkrečiai paminėti Armeniją ir Azerbaidžianą. Mūsų priimtas sprendimas buvo labai aiškus. Susiję nariai vienu atveju buvo pašalinti iš rinkimų stebėjimo delegacijos, kitu atveju nariams buvo uždrausta dalyvauti oficialiuose ES rinkimų stebėjimo misijose iki kadencijos pabaigos. Taigi už tokius netinkamus elgesio atvejus yra imamasi konkrečių veiksmų, kuomet yra pažeidžiamas, pavyzdžiui, nešališkumo principas. Toks netinkamas ilgesys turi būti sprendžiamas griežtai. Dėl tos priežasties mes čia šiandien ir susirinkome. Mes keičiamės informaciją apie tai, kokia svarbi yra parlamentų vykdoma rinkimų stebėjimo misija tai yra priemonė skatinti ir remti demokratijai ir žmogaus teisėms. Taip pat norime pasidalinti geriausią praktiką šioje srityje. Parlamento asamblėjos e, stebi e, rinkimus e SBO srityje. Čia galėčiau paminėti Europos parlamentą, ESBO parlamentinę asamblėją, Europos tarybos parlamentinę asamblėją. Visos tos institucijos turi savo elgsenos kodeksą, mes esame parengę savo bendrą kodeksą. Jį jau yra patvirtinusios keturios asamblėjos, tai yra Europos parlamento ir ESBO parlamento E, Parlamentinė asamblėja jos jau patvirtino e, tokį kodeksą, kitose asamblėjose kol kas vyksta aktyviai diskusijos dėl tokio kodekso turinio. Aš džiaugiuosi galėdama pasveikinti šios sesijos prelegentus. Pas mus vyko, atvyko ponė Izabel Santos, esbo parlamentinės asamblėjos vicepirmininkė E, turime Mario Galė, Maltos parlamento narį. Taip pat pas mus atvyko ponas Oliver Kask, teisėjas bei Venecijos komisijos narys ir ponė Ingibjorg Gisladotir. Ji yra ESBO demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuro direktorė. Visi prelegentai e, turi sukaupę didžiulę patirtį ir gali ją pasidalinti. Norėčiau kreiptis į kiekvieną iš jūsų ir paprašyti jūsų pakalbėti apie tai, kas jums kelia nerimą ir pakomentuoti Elgesio kodekso klausimą. Mes norime sudarinti išrinktų atstovų žodžio teisę su e, tam tikromis e, pareigomis ir funkcijomis. Taip pat e, norėčiau pakalbėti apie parlamentų ir kitų daugiašalių asamblėjų svarbą, kuriant nuolatinę instituciją, kurią sudarytų parlamentarai, kuri prižiūrėtų rinkimo stebėjimo misijas ir kuri būtų atsakinga už Elgesio kodeksų įgyvendinimą taip pat tam tikrų priemonių ėmimasi po netinkamo elgesio atveju. Europos parlamente mes turime tokią struktūrą, tai yra demokratijos paramos ir rinkimų koordinavimo grupė, kuri ir atlieka tokias funkcijas. Kadangi laiko turime labai nedaug ir kad sutaupytume laiko diskusijai tarp prelegentų ir kitų dalyvių, aš norėčiau, kad visi prelegentai apsiribotų penkiomis šešiomis minutėmis, kad vėliau būtų galima surenkti tinkamą diskusiją ir pirmiausia žodį suteiksiu poniai Izabel Santos, prašom. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už kvietimą. Aš norėčiau pasveikinti organizatorius. Mes aptarinėjome tikrai labai svarbas klausimas. E SBO rinkimų stebėjimai prasidėjo 93 metais, kuomet mes organizavome pirmosius stebėjimus e, Rusijoje. Nuo tada mes stebėjome 170 rinkimų 31 valstybėje. 50 e, stebėtojų pastaraisiais metais dirbo mūsų misijose. Mes dalyvavome stebėdami rinkimus ir jau konsoliduotus demokratijos valstybėse ir, ir besivystačios, besikūrančios demokratijos valstybėse. Tikrai tas faktas, kad demokratija dar vystosi, neturi būti žiūrima kaip neigiamas aspektas. Tai turi būti vertinama kaip galimybė sustiprinti demokratiją. Ir demokratijos procesas tik tai yra dar labiau pabrėžiamas, kai dalyvauja stebėtojai, kaip vakar sakė jungtinių tautų generalinis sekretorius, uh, stebėjimo misijo, misijoms e, turi vadovauti asmenys, kurie turi daug patirties, nes jie patys buvo kažkada išrinkti. Norėčiau trumpai pakomentuoti kai kurias iš mūsų procedūrų ir aptarti klausimus susijusius su elgesiu. Kaip kad jūs tikriausiai ir žinote, E, iš 115 misijų, stebėjimų misijų, kuriame dalyvavo daugiau negu tūkstantis stebėtojų. Na, mes iš tų misijų tikrai daug pasimokymą turime, tikrai daug patirties. Išsamei neprit, nekomentuosiu, bet paminėsiu galbūt tik svarbiausius dalykus, kurie gali būti įdomus. Mūsų misijų lyderius parenka Sabdėjos vadovas. Uh, Dažniausiai tai yra e, vienas iš e, patyrusių darbuotojų. E, ir jie yra taip pat, tas, tas asmo yra taip pat atsakingas ir prieš USCPA. Uh, tas procesas, kurį mes pasitelkėme, tikrai mm, buvo labai naudingas. Buvo visada parenkami tokie stebėtojai, stebėtojų vadovai, kurie nebuvo kaiminės valstybėse e, nariai, nariai gyventojai ir neturėjo kokiu nors ryšių E, netinkamų ryšių. Taip pat buvo stengiamas išvelgti ir į lyčių balansą. Mes stengiamės laikytis taip pat ir kvotų, kurios buvo nustatytos 10 e, procentų. Buvo parinktas dydis tam, kad e, nei, nei viena valstybė nedarytų per didelės įtakos. Taip pat kiekvienai misijai, kiekvienas iš mūsų stebėtojų turi pasirašyti Elgesio kodeksą. Jie paliūdėjo, kad neturi jokių interesų konfliktų, jokių politinio, ekonominio ir panašiai interesų konfliktų. Uh, ir tie interesai nedarytų, ne, negali daryti jokios įtakos jų nešališkumui, stebėtojų nešališkumui. Trimis atvejais iš penkių tūkstančių e, e, stebėtojų lyderis atleido darbuotoją, todėl kad nesilaikė Elgesio kodekso remiantis mūsų parlamentinės asamblėjos elgesio kodeksu. E, remdamiesi e, mūsų elgesio kodeksu, mes e, prieš kelis mėnesius patvirtinome dokumentą, kuriame raginame nacionalinius parlamentus nedalyvauti tuose rinkimų stebėjimo misijose, kurios neparemtos skaidrės metodais ir kur nėra hmm, pasirenkamas tinkamas metodas. Taigi, šis klausimas yra labai svarbus mums. Stebėtojai gali būti kartais ir apsišaukėliai stebėtojai. Mūsų parlamentinė asamblėjai buvo susiklošęs tokios situacijos, kuomet būdavo, nuvykdavo vietas asmenys, kurie apsimesdavo e, e, mūsų stebėtojais. Mes nuo jų atsiribojame, nes neturime jokių, nors neturime jokių sankcijos e, metodų. Mūsų sankcijų pajėgumai yra riboti bet ateityje galbūt pasitelksime juos, kai vertinsime išlaidas ir, ir e, naudą. Taip pat būna tokių stebėtojų, kuriuos siunčia vyriausybės. Praėjusiais metais vienam Vienam iš mūsų kolegų netgi buvo pateiktas kainų sąrašas. Tokie vizitai, kuriuos organizuoja vietos institucijos, ne, ne, ne, netitinka mūsų misijų reikalavimų. Ir baigdama, norėčiau pasakyti, kad laukiu tikrai diskusijų. Dėkuoju, man atrodo, e, e, ta problema, kai yra dviejų e, kategorijų netinkami rinkimų stebėtojai. Dabar steiksiu žodį ponui Galėje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Rinkimų stebėjimas tapo atskira disciplina, su savo taisyklėmis, e, elgesio kodeksu, e, atitinkančių e, įvairių tarptautinių institucijų ir konvencijų nuostatas. Na, visų pirma, rinkimai tampa legitimuoti, teisėti, jeigu juos legitimuoja žmonės. Labai svarbu, kad stebėjimo misijos buvimas gali atgrasyti klastojimą ir užtikrinti teisėtumą. E, labai svarbu, kad e, valstybė e, turi galimybę savo rinkimų procesą pateikti išorės vertinimui. Rinkimų stebėjimas yra taip pat ir žmogaus teisų stebėjimas. Teisė dalyvauti E, rinkimuose, e, balsuoti slaptai yra taip pat ir žmogaus teisė. Tai yra susijęs su išraiškos, asociacijų, e, susirinkimų laisvės ir laisvė būti nediskriminuojama. Tai e, uždeda ypatingas prievalės mums parlamentarams dalyvaujantiems stebėjimo misijose. E, E, iš mūsų reikalavimą elgtis pagal aukščiausius standartus. Jeigu mums nepasiseka, tai kompromituojame ne tik save, bet taip pat ir pačią misiją. 2010-aisiais e, e tarptautinė e, rinkimų stebėjimų misija e, patyrė labai didelę nesėkmę Azerbaidžiane. E, E, stebėtojų misija. E, tiesą sakant, e, pasirodė labai blogai stebėdama rinkimus Azerbaidžiane, ten nebuvo išrinktas ne vienas opozicijos atstovas. E, Ir e, po rinkimų e, stebėtojų misija e, šokiravo visus, pareikšdama, kad rinkimai atitiko aukščiausias tarptautinius standartus. Aš rengdamas savo diplominį darbą skirtą rinkimų stebėjimui ir paramai rinkimams, aš pavadinau šitą įvykį ikrų diplomatiją. Pavadinau taip dėl to, kad e, stebėtojų misijos dalyviams buvo dalyjamas dovanas, e, tame tarpe ir 2 kg ikrų, kurie gali kainuoti tūkstančius eurų. E, buvo dovanojamos ir kitos dovanos, tokios kaip šilko kilimai, auksas, sidabras ir taip toliau Ir e, stebėtojų misijos dalyviai, vienas iš jų dėja buvo iš Maltos, išdavė pagrindinės vertybės, tame tarpe Europos žmogaus teisų hartiją. E, dėka to Baku režimas sugebėjo užčiaupti savo kritikus ir e, rinkimų stebėjimą pavertė politiniu teatru. Nors ne visi tų rinkimų apologetai tai padarė už materialias paskatas, vis tik tai jie e, neįvykdė savo tarptautinių įsipareigojimų. E, metų metais stebėjimo misijos prisidėjo prie žmogaus teisių ir e, rinkiminių taisyklių laikymosi. E, iš tikrųjų, kai kur be stebėjimo misijos e, situacija būtų e, labai bloga. Tačiau susidurėme su atvejais, kai parlamentai tampa klastojimo ir apgaulės aukomis. Ir labai svarbu, kaip parenkami stebėjimo misijų nariai. Ta reikia daryti E, išmintingai, e, be baimės ir objektyviai. E, kaip aš teisingai rašau savo straipsnėje, čia kalba ne vien tik tai apie stebėjimo misijos nesėkmę, bet taip pat ir apie atskirų asmenų prastą elgesį Taigi e, aš e, stipriai pasisakau už e, stebėjimo misijų dalyvių elgesio kodeksą. Jūs žinote, kad rinkimų stebėjimas reikalauja įtempto darbo ir solidžių žinių žmogaus teisų, tarptautinių standartų srityje. Ir stebėjimo misijų dalyviai turi elgtis profesionaliai, e, objektyviai, sąžiningai, pasinaudodami pažangiausią praktiką ir e, laikydamėsi etikos kodekso nuostatų. Aš turiu pasakyti, kad e, rinkimų stebėjimo misijos e, yra pasitarnavusios demokratijai, o e, tokių misijų sėkmė priklauso nuo mūsų. Taigi turime prievalę kad esame įsipareigoję, kad tokios stebėjimo misijos būtų sąžiningos. Dėkoju ponui Galėja, jūs laikėtės pasisakymų skirto laiko. Ačiū, kad iškėlėte probleminius klausimus, ypač tos, kurie susijęs su vadinamąją ikrų diplomatiją. Mes turbūt visi esame patyrę tokius dalykus vienu ar kitu būdu. Dabar norėčiau perėti prie kito prelegento. Noriu perduoti žodį ponui Oliver Kask, Venecijos komisijos scenarijui teisėjui. Prašom. Ačiū. Norėčiau padėkoti šio renginio organizatoriams. Labai įdomus renginys. Pirmą norėčiau pristatyti Venecijos komisijos vaidmenį. Venecijos komisija šiuo metu yra geriausiai žinoma teikdama savo nuomonę dėl Vengrijos žiniasklaidos teisės aktų ir Lenkijos teisės aktų susijusių su teisingumo sistemos reforma. Tačiau Venecijos komisija yra skirta demokratijai remti, taip pat teisės viršenybės principui įtvirtinti. Mes teikiame e, konsultacijas konstitucinės teisės srityje, mes taip pat užtikriname bendradarbiavimą tarp konstitucinių teismų ir konstitucinių teismų e, teisininkų valstybėse narėse. Mes konsultuojame rinkimų teisės klausimais, organizuojame konferencijas kasmet rinkimų valdymo institucijoms. Šiais metais Osle tokia konferencija vyko, jos tema buvo saugumo užtikrinimas rinkimų metu. Mes esame parengę ir patvirtinę gerosios rinkimų praktikos vadovą. Tai yra gan senas dokumentas. Jis pirmiausia pasirodė 2002 metais. Vėliau mes esame patvirtinę daug įvairių dokumentų ir gairių susijusių su įvairiais rinkimų teisiniais aspektais, pavyzdžiui, kaip kovoti su netinkamu administraciniu išteklių panaudojimu rinkiminės kampanijos metu arba kaip apibriežti rinkiminės apygardas. Kitos gairės yra skirtos e, tam tikriems e, slengščių klausimams aptarti per rinkimus. Mes padedame Europos tarybai e, nuo 2004 metų mes vykdome praktinį surinkimų stebėjimų susijusi darbą ir kaupiame patirtį ir žinias susijusias su rinkimais. Europos tarybos parlamentinė asamblėja yra pastebėjusi netinkamos praktikos rinkimų stebėjimo metu. Iš tiesų labai sunku atstatyti pasitikėjimą tarptautinėmis rinkimų misijomis, kuomet įvyksta tokie atvejai, kaip kad ikrų diplomatijos atveju ar kitais atvejais ar Armenijoje bei Azerbaidžiane. Taigi parlamentinė asamblėja e, šių metų birželio mėnesį patvirtino naują gairių versija. Gairės yra skirtos intereso konflikto atvejams spręsti. Kalbama apie interesų konfliktus, reikia užpildyti kiekvienam nariui interesų konflikto deklaraciją dar prieš būnant paskirtam vykti į misiją. Kol kas nėra tinkamo kontrolės mechanizmo įdėkta. Kartais delegacijos nariai gali nuslėpti tam tikrą informaciją susijusią su interesų konfliktais. Kaip kad jau minėtų atveju, bet tai yra žinoma ir mūsų asamblėja tuo rūpinasi dėl gerosios praktikos. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra tinkamas politinių grupių balansas ir jo užtikrinimas. Tai gali prisidėti prie tarptautinių stebėtojų nešališkumo ir patikimumo. rinkimų e, stebėjimo misijose gali dalyvauti įvairūs asmenys, bet reikia užtikrinti politinę pusiausvyrą, nes ji suteikia patikimumo stebėtojų, tarptautinių stebėjimo misijų ataskaitoms ir išvadoms. Viena iš galimybių galėtų būti tokia - parengti tik vieną ataskaitą arba paskelbti tik vieną pranešimą ar pareiškimą, kad nebūtų įvairių organizacijų pateikiamų e, skirtingų pareiškimų. Turiuomenyje skirtingus pareiškimus iš ESBO parlamentinės asamblėjos arba Europos tarybos parlamentinės asamblėjos arba Europos parlamento. Žinoma, nuomonės e, gali išsiskirti, tam iškirsti kelio mes negalime. Egzistuoja žodžio laisvė, politikai gali įvairiai traktuoti klausimus, bet e, delegacijų nariai turėtų stengtis rasti sutarimą dėl konkrečių ataskaitos ar išvadų formuluočių, kad būtų išvengta tokių situacijų, kai vyriausybė vadovaujasi vienos stebėtojų misijos ataskaita, o opozicija kitos misijos ataskaitą ir tai tikrai nepriduoda jokio pasitikėjimo rinkimais ir jų rezultatais konkrečioje šalyje. Dar vienas klausimas yra susijęs su bendradarbiavimu su vietos stebėtojais. Toks bendradarbiavimas sudaro tvirtesnį pagrindą nušviesti realiai padėčiai šalyje. Taigi bendradarbiavimas yra nuolat vykstantis procesas. O kalbant apie rinkimus, darbas prasideda ne tik likus trimėnesiams iki rinkimų ir, ne tik, ir nepasibaigia iš karto po to, kai yra paskelbiami rinkimų rezultatai. Venecijos komisija užsijima teisės aktų rinkimų srityje vertinimu. Taigi rinkimų stebėjimo misija gali pasinaudoti galimybę mūsų padarytais teisės aktų įvertinimais. Venecijos komisija taip pat teikia e, pagalbą, nurodydama trūkumus ir rengiant ataskaitas galima uh, remtis Venecijos komisijos sukaupta patirtimi. Taip pat Venecijos komisija gali ir vėliau įvertinti teisės aktus, atsižvelgiant į netinkamą praktiką ir įvertinant tai, ar buvo laikytasi gera valia e, teisės aktų. Ir galiausiai glaudus bendradarbiavimas tarp ekspertų ir politikų, tai yra garantija užtikrinanti nešališkumą ir tinkamą bei solidų rinkimų stebėjimą. Taip pat turime nepamiršti to, kad visos problemos susijusios su gerąją rinkimų praktiką yra panašios kaip ir kitose e, sritise. Bėgant laikui kyla klausimų, apie kuriuos galbūt iš anksto ne visais atvejais įmanoma žinoti. Ačiū. Dėkoju, ponė Kaska. Esu įstikinusi, kad dar grįšime prie šio klausimo, būtent bendradarbiavimo su vietos stebėtojais. Esu sulaukusi įdomaus pasiūlymo iš atviros visuomenės fondo. Ir jie teigia, kad Vietos stebėtojų vaidmuo yra labai svarbus tarp rinkimų ciklų, nes jie yra konkrečioje teritorijoje, aplinkoje ir gali tikrai labai prisidėti. Dabar steiksiu žodį poniai Ingi Bjorg Gisladotir. Ji yra SBO demokratinių institucijų žmogaus teisų biuro direktorė ir buvusi Islandijos užsienio reikalų ministrė. Prašom. Thank you, thank you very much. And, uh... Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad mūsų sukvietė į šį renginį. Mes visi dirbame su rinkimų stebėjimu. Tai tikrai sveikintina. Taip pat norėčiau pasveikinti ir e, su visais dalyviais šiame renginyje. Manau, kad kalbant apie Elgesio kodeksą, galima apie jį jį žiūrėti iš plačios perspektyvos, bet aš nusprendžiau susitelkti ties vienu konkrečiu Elgesio kodekso aspektu dėl laiko sumetimų. Kokia yra prievolė e, išlaikyti tinkamą asmens elgesį. E, Elgesio deklaracijų, principų deklaracijoje yra parašyta, kad Reikia gerbti save ir kitus, kultūrą, šalies kultūrą, tradicijas, bendravimą su kitais ir visada elgtis uh, profesionaliai. Nuo šių aspektų priklauso mūsų legitimumas. Reikia nuolatos remtis e, asmens integralumu ir e, nešališkumu. Praėjusiais metais buvo 2000 e, atvejų susijusių su misijomis ir žmonės suprato, kad išaiškėjo, kad e, buvo seksualinio priekabiavimo atvejų ir e, pastaraisiais metais pasikeitė tolerancijos lygis. Mes ėmėmės priemonių tam, kad būtų e, galima užkirsti kelią priekabiavimui darbo aplinkoje. mūsų stebėtojai ODIR e, institucijoje žino, kokių veiksmų reikia imtis seksualinio priekabiavimo metu. Mūsų e, vadovose, raštiniuose vadovose Ši informacija buvo traukta jau kuris e, laikas, bet mes šiuo metu padidinome savo pastangas šioje srityje. Mūsų biure turi būti nulis, nulinė tolerancija seksualiniam priekabiamui. Tai taip, taip pat pasakytina yra apie rinkimų kampanijas. Taigi mes privalome užtikrinti, kad žmonės, kurie dalyvauja misijose, ir kuriuos teikia ir valstybės, ne tik, kad būtų apsaugoti nuo seksualinio priekabiavimo, bet e, ir patys nepriekabiautų. Konfidencialumas ir veikimas laiku yra labai svarbus, bet taip pat nu, m, svarbu ir didelį dėmesį skirti nukentėjusiems asmenims, jiems reikia pagalbos Taip pat svarbu, kad visi darbuotojai, ypač nacionaliniai darbuotojai tolimos, toliausioje nutolusiuose vietovėse būtų apsaugoti. Dėl šių asmenių principų buvo pokyčių. Mes visų pirma paruošėme brošiūrą, naują brošiūrą skirtą šiai temai. Uh, Joje yra pateikiama svarbiausia informacija. Taip pat mes paruošėme posterį šią temą, kurią naudojame visose misijose. Be to mes paruošėme ir konkrečias prezentacijas profesionalaus, profesionalios darbo aplinkos tema. Naudojame tas prezentacijas visose valstybėse ir stengiamės taip pat sustiprinti savo informavimą kompa, šalyse, kuriuose organizuojame rinkimų e, stebėjimą. Mokome taip pat stebėtojus ir būtent mokymų metu stipriname e, šią, e, šią informaciją, ją, ją pateikiame aktyviai. Taigi, svarbu, kad uh, misijos lyderis e, imtųsi lyderystės ir šioje srityje. Ji arba jis turi taip pat spręsti, e, kalbėti apie šios dalykus susitikimo metu. Taip pat visose savo misijose, mūsų misijose, visi stebėtojai turi pasirašyti e, Elgesio kodeksą ir jeigu susidurime su susižeidimu atveju tuomet e, e, turi būti imtasi veiksmų. E, mes e, ėmėmės šios e, veiklos gan aktyviai, bet norėčiau pasakyti, kad e, mūsų stebėtojai yra ne tik e, klausytojai ir, ir, ir stebė, stebintys būtent tai, kas vyksta akise, bet jie taip pat ir mūsų atstovai. Jie yra mūsų veidas, tik jie patys turi elgtis profesionaliai. Susitinka vietose e, su tų šalių, kuriuose vykdoma misija atstovais ir nuo jų elgesio nuo stebėtojų elgesio priklauso taip pat ir e, SBO ir ODIHR įvaizdis. Dėkui. Dėkuoju e, Jums už tai, kad e, asmeninio sažiningumo klausimą Jūs kėlėte. Turime laiko diskusijai. Manau, E, sąraše devynės pavardės, aš dabar dar, ko gero, dviems leisiu užsirašyti, bet daugiau jau negalėsime įrašyti, taigi iš tikrųjų. E, buvo keltas rinkimų stebėjimo misijos e, parlamentinės priežiūros klausimas. E, patirtis rodo, kad labai svarbu yra laikytis Elgesio kodekso. Taigi dabar e, pradėsime diskusiją. Pirmiausia, ponas Baus, esbo parlamentės asamblėjos vicepirmininkas. Ne, pirmininkė atsiprašo, ponas Dobrai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmiai dalyviai, ponės ir ponai. Aš e, e, pastebėjau, kad šios e, savalaikės konferencijos organizatoriai skiria daug dėmesio elgesio kodeksui ir kad Europos institucijos jau ėmėsi žingsnių spręsdamas kai kurias etinės problemas, žvelgiant į e, dokumentus susijusius su Elgesio kodeksu ir remiantis sukaupta patirtimi daugelį stebėjimo misijų, e, kuriuose aš e, atstovavau ESBO parlamentiniai asamblėjai, aš Įsiknau, kad yra keletas e, e, vertų sričių, kurias reikėtų toliau panalizuoti. Tai yra svarbu ir ateičiai. Egzistuoja situacijų, kada, mano manimu, reikėtų e, padiskutuoti, ar nereikia papildomų elementų Elgesio kodekse, kad galima būtų sumažinti uh, E, subjektyvaus požiūrio rizika. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad e, aš vis tik nepritarčiau, e, jeigu būtų siūloma drausti dalyvauti misijoje. Reikėtų tik tai papildyti dabartinį Elgesio kodeksą. Ir konkrečias situacijas, kur tai mm, turėtų būti taikoma, būtų tokios. Visų pirma, atvejai, kai e, parlamentarai, kurie yra parlamentinės e, draugystės grupėje tam tikroje valstybėje, vyksta stebėti rinkimų būtent toje valstybėje. Toliau atvejai, kai parlamentarai, kurie priklauso kažkokiai partijai ar organizacijai, E, šalyje A ir ten priklausant politiniai mažumai ir vyksta stebėti į B šalį, o ten e, ta mažuma A šalyje e, reikimų stebėjimų metu dalyvauja valdančioje koalicijoje. Aš nenoriu piršti išvadų, bet aš manau, kad e, reikia diskutuoti mažiausiai dėl dviejų problemų. A. Jeigu parlamentarai pasirašydami Elgesio kodeksą deklaruoja, kad jie patenka į vieną iš tų dviejų kategorijų, kurias aš minėjau, ir reikia diskutuoti, ar tokiomis situacijomis nereikėtų numatyti tam tikras nuostatas dėl e, parlamentarų tam tikrų įsipareigojimų vykstant į misijas. Pavyzdžiui, e, galima būtų numatyti kriterijus, e, kaip galima būtų stebėjimo misijos narius informuoti vietoje. Pirmininkė prašo kalbėti glaučiau, nes dvi minutės jau praėjo. Tokiu būdu e, galima bus išvengti e, subjektyvių elementų e, rinkimų stebėjimo ataskaitoje. Aš manau, kad tai būtų geri pasiūlymai sprendžiant tas dvi mano minėtas situacijas. Labai ačiū už tai, kad paminėjote draugystės grupės ir politinės partijas. Aš dabar steiksiu žodį kolegiai iš Europos parlamento Ninai Džil. Dėkoju e, visiems prelegentams už labai įdomius e, pasisakymus. E, porą minčių norėčiau pasakyti, kai kalbame apie tarptautinio stebėjimo misijų tam tikrus trūkumus ir, ir kaip reiktų tai spręsti. Man teko e, dalyvauti tuose stebėjimo misijose ir e, vienoje konkrečioje šalyje e, matėme, kaip iš labai svarbios pasaulio valstybės atvyko vienas parlamentaras, surengė virtinę susitikimų ir rinkimų dienos vakare pareiškė savo įspūdžius ir po to išvyko. Ir tai e, e, pakerta visų kitų šalių, kurios dalyvavo stebėjimuose, e, patikimumą. Taigi mano mintis būtų tokia. Elgesio kodeksas turi būti įgyvendinamas ir privalomas visų, nepaisant jų statuso ar uh, E, šalies, iš kur jie yra. Taip atsakytina ir apie šitą, šį parlamentą ir kitus parlamentus. Nes buvę prezidentai, buvę premjerai jaučiasi turi e, daug daugiau laisvės negu kad kiti stebėtojai. Taigi susitelkime į įgyvendinimą. Bet kas, kas dalyvauja tarptautiniuose mm, stebėjimuose, turi dalyvauti mokymuose ir suvokti, ką reiškia Elgesio kodeksas. Tai mano pirmoji mintis. E, liko penkias minutės. E, gerai, dar dvi trumpos mintis. Aš suprantu, e, kad gali būti tam tikro nepasitenkinimo dėl to, kaip stebėtojų misija naudoja išteklius ir taip toliau. Tuos dalykus reikėtų gal pakoreguoti, reikėtų daugiau integruoti vietos stebėtojus į tas tarptautinės e, misijas, tada to nepastenkimo bus mažiau. Ir e, štai koks klausimas, ar reikia daugiau nuveikti e, šalise partnerėse, didinant gebėjimus tenai. Dėkui, Ninai. Noriu sutikti žodį dabar ponui Roberto Mantela. Jis yra ESBO parlamentinės asamblėjos generalinis sekretorius. Dėkoju, noriu pasveikinti Kristiną ir, ir jos komandą už šio seminaro suorganizavimą. Visiems mums e, šioje salėje tai labai svarbu. Ačiū visiems už dalyvavimą. Dėl Elgesio kodekso mes parlamentėje asamblėjoje taip pat stengiamės e, e, e, suformuluoti griežtesnį e, Elgesio kodeksą, be abejo, jis yra absoliučiai būtinas. E, kiek tai tai įmanoma reikia rekomenduoti ir visiems kitiems e, tokius kodeksus turėti. Tačiau štai koksai klausimas. Dalyvauju rinkimuose ir stebiu juos jau 20 metų. Ir po rinkimų stebėjimo misijos mes pirmiausia parengėme preliminarias išvadas ir paskui galutinį ataskaitą. Tai e, dokumentai e, yra taip pat dokumentai, kurie išdalinami misijos nariams e, prieš 48 valandas iki Iki rinkimų, kalbant apie galutinę ataskaitą ar preliminarų pareiškimą, E, tai e, toli gražu ne, e, negalutinis tekstas tai yra ir jo poveikis, to preliminaraus pareiškimo poveikis yra galbūt tik tai 10 procentų. Todėl parlamentiniai dimensijai, dimensijai turi būti taikomas labai griežtas Elgesio kodeksas. Reikia žiūrėti ir į kitą aspektą, nes 90 procentų pastabų ir pareiškimų E, yra suformuoluojama arba misijos vadovo pavaduotojo, e, analistų, e, analizatorių ir taip toliau, ekspertų. Ir taip reikia griežto Elgesio kodekso parlamentarams, jie gali būti neobjektyvūs, galbūt jausti tam tikrą politinį spaudimą iš draugų šalyje, kur jie atvyko. Tai to reikėtų išvengti, panaudojant Elgesio kodeksą, bet taip pat ir ekspertai yra žmonės. Aš, aš nemanau, kad jie šimtų procentų yra neutralūs. Aš, aš žinau, kad dauguma ekspertų turi labai stiprių politinių požiūrių apie šalį, kurio, kurioje jie vyksta stebėti. Uh, E, jie žinoma irgi pasirašo Elgesio kodeksą. Dabar atskaitomybės lygis, kai kalbam apie parlamento narius, ir labai aiškus, jie vieši asmenys. E, jeigu jie kažką blogo padaro, tada sakoma, kad jie e, dalyvauja ikrų diplomatijoje. Tuo tarpu tie žmonės, ekspertai, kurie galbūt suformuoja 90 procentų ataskaitos, Jų atsakomybė tenka tiems, kurie e, pasamdo e, tuos ekspertus, ar tai būtų misijos vadovas ar misijos vadovo pavaduotojas. Nesupraskite, kad aš čia ką nors e, kaltinu. Seminaro pavadinimas rinkimų stebėjimų misijų ateitis. Tai, tai tema, kuri man labai rūpi ir aš manau, kad kad tos misijos būtų nepriklausomos ir objektyvios. E, didelė dalim priklauso nuo to, kas samdo ekspertus, e, nuo kurių priklauso apie 90 procentų galutinio e, produkto, galutinės ataskaitos. Dėkui. Ačiū už tokias esminės pastabas. Žinoma, klausimas kyla ir tiems, kurie nustato tokius stebėtojus. Dabar žodis analimas E, Belgijos atstovai, prašom, dvi minutės. kai kurie mūsų dabartiniai ar buvę parlamentarai yra buvę Europos tarybos nariais, buvo susijęs su Azerbaidžiano atveju, jie jau nebėra laukiami Europos taryboje. Kalbant apie nacionalinį lygmenį, e, vyko diskusija apie galimas sankcijas ir jų pritaikymą nacionaliniu lygiu tiems asmenims tačiau tai buvo gan sudėtinga arba ne visai aišku. Taigi mano klausimas jums ir ypač SBO atstovui yra toks. Ar galima neleisti tokiems asmenims dalyvauti kitose misijose, vadovaujantis kitų organizacijų ataskaitomis, ar jums visais atvejais reikia nacionalinių institucijų leidimo tokiems veiksmams imtis? Aš sakyčiau, kad reikėtų tokio paties elgesio kodekso ir nacionalinių lygių, ar tai yra realu, kai būtų galima pradėti tokį darbą, nes mes norėtume išvengti situacijos, kai asmenys, kurie prasikalto akivaizdžiai, vyks vėliau į tarptautinės rinkimų stebėjimo misijas. Taigi, kokias rekomendacijas jūs galėtumėte pasiūlyti? Ačiū. Dėkoju, poniai Mas. Toliau kolega iš Europos parlamento Jose Farija. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu laikytis limito. Pasistengsiu laikytis man skirto kalbėti laiko. Otir, uh, foi muito interessante o que eu vi aqui. Eu quero dizer-vos que tenho participado. Man teko uh, galimybių, um, mm, pastakė galimybė dalyvauti daugelį rinkimų uh, stebėjimo misijų. Ir uh, Galiu pritarti visam tam, kas šiandieną buvo pasakyta. Neseniai lankiausi Juotkalnyjoje rinkimų stebėjimo misijoje. Žinau, kokia gali susikoti situacija, kaip pavyzdžiui, mūsų misijos atveju vienas asmo negalėjo vykti į šią misiją. Ir aš buvau viso, visų tų įvykių liudininkas. E, už misijos ribų gali E, susiklostyti taip pat ganėtinai sudėtingų situacijų. Neseniai e, Venezueloje rinkimų metu, prezidentų rinkimų metu, prezidentų rinkimų metu e, vienas, vienas iš kolegų buvo atšauktas, jį atšaukė ponė Gisladoti. Gaila, kai kas nors iš, asme, iš asmenų, kurie dalyvavo misijoje, elgis taip, kad juos reikia atšaukti. E, vienas ar du asmenys dalyvavo misijoje, nors jie neturėjo leidimo. Interviu metu jie teigia, kad Europos parlamentas te, leido jiems dalyvauti toje misijoje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, kai kalbame apie rinkimų misijas. E, tikrai reikia tokių taisyklių, kur, kurių laikytųsi visi. Taigi, Elgesio kodekse turi būti numatyta, kad visi e, deputatai, parlamento nariai, kurie, kurie kviečiami e, dalyvauti misijose, turi laikytis tų taisyklių net jeigu dalyvavome ir asmeniškai individualiai. Dėkuoju. Thank you, kolega. Dėkuoju kolegai. Toliau ponė Lėna Šinaik iš misijos arabų šalims. Prašom. Actually, uh, I, I didn't. Uh, uh, did you say you did not ask for the floor? Ar jūs neprašėte žodžio? Gerai. Tuomet žodį suteiksiu ponui Nikolai Panfil iš Promoleks asociacijos Moldovos. Prašom. Ačiū pirmininkė. Kadangi mes kalbame apie gerąją rinkimų stebėjimo praktiką, aš norėčiau kalbėti kaip pilietinės visuomenės organizacijos atstovas. Mes užsiemame stebėjimo veiklą nacionaliniu vietos lygiu ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į bendradarbiavimo, tarptautinio institucijų bendradarbiavimo su vietos stebėtojais svarbą. Aš galėčiau e, pasakyti, kad 2009 e, metais buvo susidariusi mūsų šalyje atitinkama situacija Twitterio revoliucija vadinamoji ir kilo klausimų dėl bendradarbiavimo tarp tarptautinių ir vietos stebėtojų. Vėliau vyko rinkimai balandžio mėnesį ir per pastaruosius metus toks bendradarbiavimas, bendravimas sustiprėjo gan stipriai. Ir tai yra naudinga tiek tarptautiniams stebėtojams, kurie pateikia e, savo ataskaitas ir išvadas. Ir tai yra mums svarbu, kadangi mes gauname informacijos iš ilgesnio stebėjimo laikotarpio vyks parlamento rinkimai Moldovoje vasario 21 dieną ir aš norėčiau paraginti Jūs atkreipti dėmesį į pasirengimą šiems rinkimams, turint omenyje rinkimų sistemos reformą, kuri buvo visai neseniai įgyvendinta. Ši reforma vyko ne visiškai skaidriai, ji nebuvo įtrauki, o mums šis klausimas yra labai svarbus. Ačiū už galimybę pasisakyti ir norėčiau dar jums išduoti kvietimą. Daug specialistų dirba įvairiose šalise, įvairiose organizacijose. Gal būtų galima užtikrinti bendradarbiavimą ne tik konkrečiai susitikus tam tikrose šalise, galbūt galima nustatyti tam tikrų mechanizmų, kurie leistų mums e, ir kitais etapais keisti nuomonėmis, kad e, turėtume informacijos iš abiejų pusių. Ačiū. Dėkoju. Taip mes e, žinome, koks svarbus yra bendradarbiavimas su pilietinės visuomenės organizacijomis ir jų atstovais. Turiu dar tris norinčius asmenys pasisakyti suteiksiu jiems žodį ir tuomet suteiksiu žodį prelegentams. Taigi dabar žodis ponui Matthew Salik iš Junktinės karalystės parlamento, prašom dvi minutės. Mano pasisakymas bus tikrai labai trumpas, turiu keletą klausimų prelegentams. Pirmiausia, yra parengtas naujas elgesio kodeksas. Kaip jūsų organizacijos ketina užtikrinti mokymus ir išaiškinti parlamentarams Elgesio kodekso nuostatas, taip pat pristatyti galimas potencialias problemas. Kitas dalykas, kaip jūs sudarysite galimybės kitiems asmenėms, kurie lydi stebėtojus, įgyvendinti elgesio kodeksą ir laikytis tokio elgesio, kokio iš jų tikimasi kad problema būtų sprendžiama konkrečioje vietoje, konkrečiu laiku, o ne vėliau, kuomet jau yra padaryta tam tikra žala. Ačiū. Dėkoju, ponui Salik. Dabar e, Stefani Šifer iš EPDE. E. Ačiū. Aš atstovauju tinklui, kuris atstovauja daug rinkimų stebėjimo misijų. Aš norėčiau pasakyti, kad e, Patsė neseniai išleido savo elgesio kodeksą, tai didžiulis žingsnis į priekį. Ir to, tame kodekse buvo atsižvelgta į mūsų pateiktas rekomendacijas. Tai yra labai svarbus žingsnis į priekį, tačiau tai yra pirmasis žingsnis ir neturėtų tapti paskutiniu. Antras žingsnis turėtų būti e, toks, kad ir kiti parlamentai turėtų tvirtinti elgesio kodeksus. Jau keletą kartų buvo tai šiandien išsakyta, tai yra labai svarbu. Prezidento rinkimų metu 18 metų kovo mėnesį Rusijoje metu. E, Rusijos piliečiai beveik nieko nežinojo apie išvadas. Jie žinojo tik apie išvadas tų e, stebėtojų, parlamentarų, 489, kurie buvo pakviesti. E, mus taip pat kvietė Rusijos parlamentinė asamblėja, kuri už tai ir mokėjo. Nebuvo jokių aiškių metodų ir mes vėliau net nepatikėme jokios ataskaitos. Taigi buvo dalinamasi žiniasklaidoje gerais rezultatais, tačiau nebuvo leista išreikšti kitas mintis. Vasarą Zimbabvėje buvo panaši situacija, taip pat ir e, Kambodžoje. Tie patys stebėtojai, kurie dalyvavo Rusijos e, rinkiminės kampanijos metu kaip stebėtojai. Tarptautinės organizacijos turi didi, gerinti savo elgesio kodeksus. Taip pat ir Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų sekti e, tokiu pavyzdžiu. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ta reikia daryti. Ačiū. This, uh, Dėkoju, Stefanija, už komentarus. Taigi, prieš prelegentams jums sakant, norėčiau suteikti žodį ponui Gan Martin Nikolė iš Venecijos komisijos. Dėkoju. Mano vardas GL dažnai anglakalbėms atrodo moteriškas, taigi klaida yra daroma dažnai. Norėčiau e, pateikti vieną komentarą, vieną klausimą. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, kai kalbame apie tarptautinių rinkimų stebėjimą, stebėtojus, dažnai naudoja, tech, dažnai dalyvauja techniniai stebėtojai arba politiniai stebėtojai. Politiniai stebėtojai yra, pavyzdžiui, asamblėjai, parlamė, parlamė, parlamentinės asamblėjos nariai iš NATO. Uh, iš ESBO, iš Euro parlamento, Europos parlamento, uh, arba Europos e, tarybos. Kolegos iš e, Europos tarybos negalėjo šiandien dalyvauti, taigi aš norėčiau pasakyti, kad 2005 metais buvo pasirašytos gairės jungtinėse tautose susijusios su e, rinkimų stebėjimu. Parlamentinė asamblėja peržiūrėjo savo e, gairias pastaruoju metu ir taip pat buvo atnaujinta interesų deklaracija. Kiekvienas parlamento narys turi pasirašyti ją prieš kiekvieną rinkėjimų stebėjimo e, misiją. Gero elgesio kodeksas, kuris e, bus patvirtintas E, ir peržiūrėtas kiekvienos stebėjimų misijos metu. Ar e, kokiu bus veiksmų imtasi, jeigu bus įrodyta, bus tarimų, kad tai yra kokiu nors interesų konfliktų, kuriam nors dalyvau, dalyvaujančiam misijoje asmeniui. Pirmininkė, kolegos, matau, kad e, nacionalinių parlamentų nariai uh, nepatenkinti, kad jie negali pasisakyti. Ar jūs sutiktumėte, kad asmenys, kurie prašo žodžio, toliau kalbėtų ne ilgiau negu po minutę, antraip nespėsime. Suteiksiu žodį Romaskanu iš Rumunijos. Prašau, kalbėkite tik minutę. Dėkoju, pirmininkė, kalbėsiu 37 sekundės. Kalbu Rumunijos nacionalinės delegacijos ESBO parlamentinėje asamblėjoje. Parlamentinėje asamblėjoje. Vardu. Rumunija dalyvavo, nu, siūsdama du nacionalinius parlamento narius. E, Rusijoje E, rinkimų metu 93 metų mm, gruodžio 12 dieną. Galbūt reikėtų pagalvoti apie tarp parlamentinę grupę, kurioje dalyvautų e, SBO parlamentinės asamblėjos, e, NATO parlamentinės asamblėjos ir Europos tarybos darbuotojai, kurie dalyvauja tose rinkimų stebėjimo misijose. Tai būtų galima geriau apibriežti gerosios praktikos pavyzdžius ir priemonės, reikėtų naudoti, kurias reikėtų naudoti e, stebėjimo misijose. Dėkuoju. Toliau suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Ačiū Jums. Toliau kalbės Švedijos atstovė Margaret Sierapė. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pabrėžti štai ką. Daugelis stebėtojų turi savo politinę darbo atvarkę. Tai yra svarbu. Aišku, gerai, kad egzistuoja Elgesio kodeksas, apie jį yra informuojama, yra pasirašomos deklaracijos, daromi pareiškimai, bet kai tie asmenys grįžta iš misijos, jie teikia informaciją, bet jie elgesi vadovaudamėsi savo politinėmis pažiūromis. Ir norėčiau pasakyti, kad pastaruoju metu kyla vis daugiau problemų šioje srityje. Reikėtų nepamiršti to, kad sunku užkirsti kelią politikui pare, e, daryti viešą pareiškimą. Bet jeigu asmuo vyksta į tokią misiją, apie tai reikia pagalvoti nes dažnai politikai turi net ir populistinių pažiūrų ir galbūt gali pasakyti, kalbėdami apie tą misiją, paminėti galėtų, pavyzdžiui, sukčiam ar taip toliau, o tai galbūt priklauso nuo jų politinės valios. Dėkoju, žodis poniai Marija Teleryti iš Graikijos parlamento. Prašau minutė laiko. Dėkoju. Aš turėčiau porą klausimų. Visų pirma, dėl misijo, misijų tikslo. E, na, jūs gerai paaiškinote apie, apie tikslą, bet man kyla klausimas, ką mes galėtume daryti tarptautinių misijų metu kaip iš tikrųjų galime prisitaikyti prie Elgesio kodekso tarptautinėme kontekste. Na ir dar vienas pasiūlymas dėl dalyvavimo, dėl moterų dalyvavimo rinkimų proceso metu. Reikėtų tam tikro metodo, kurio vadovaujantis būtų galima panaudoti sukauptą patirtį, patirtį, kuri buvo sukaupta rinkimų metu. Požiūrių gali būti įvairių. Turėtume taip pat susipažinti ir galutinę misijos ataskaitą tam, kad būtų galima panaudoti patirtį. Be to, tam, kad būtų užtikrintas e, sažiningumas ir skaidrumas, taip pat reikėtų susipažinti su Europos tarybos veikla, tuo, kas jau buvo nuveikta mums, stebėtojams, tai galėtų būti labai naudinga. Dėkoju. Dėkui už pasisakymą. O dabar e, kreipkime į ekspertus, į keturis e, mūsų prelegentus, e, turinčius rinkimų stebėjimo patirties. Jie yra čia, greta manęs ir atvirkštinė tvarka aš bandysiu suteikti jiems žodį. Ingebjorg. E, e, tu pirmoji ir kiekvienam po porą minučių. Dėkuoju. E, iš tikrųjų, diskusija buvo nepaprastai įdomi, daug klausimų ir problemų, kuriuos galėtume paminėti paskutiniuose pasisakymuose. Pradėsiu štai nuo ko. Aš kartu ir politikė e, jau ilgą laiką esu ir dirbu kaip ODIR direktorė ir samdau e, pagrindinį personalą, e, kuris dalyvauja rinkimų stebėjimo misijose. Taigi žinau abi reikalo pusės. Aš žinau, kad politikai visada turi savo darbotvarkę. Tas natūralu, jie yra politikoje, dėl to ir turi savo darbotvarkę. Vis tik tai, kai jie vyksta į misijas ir yra grupės, komandos e, nariai ir rengia bendras išvadas, e, yra labai svarbu, kad pasisakydami jie tiesiog mm, e, akcentuoja tas bendrasias išvadas. Aišku, parvykus namo, kaip čia sakė viena iš pasisakiusių, negalime uždrausti jiems pasakyti, ką jie galvoja, bet jie negali prieštarauti toms išvadoms, e, kurios, dėl kurių buvo sutarta. Jie gali įvairiausius pareiškimus daryti, bet jokiais būdais neprieštarauti, nes tokiu būdu jie e, pakerta pačios e, misijos esmę, visas grupės darbą. Na, o dabar turėčiau perti prie to, ką sakė mano draugas Roberto, kai jis kalbėjo apie politikų ar parlamentarų atskaitomybę. Taip, parlamentarai uh, atsako ir atskaitingi savo rinkėjams. Bet e, tokiuose misijose ne apie tai iš esmės eina kalba. Ten jūs nuvykstate e, atskirai su savo politinė darbo atverkė, jūs, taip sakant, nekandidatuojate rinkimuose ir neatsakote savo rinkėjams. Taigi e, labai svarbu, kad Elgesio kodeksas būtų vienodai taikomas visiems. O dabar apie personalą, apie pagrindinį personalą. Kai kalbėjau apie asmenį Elgesį ir uh, E, Elgesio kodeksą, tai e, turėjau galvoj visus, tame tarpe ir personalą. Aš galėčiau pakalbėti apie tai, kaip ODIR e, atveju mes elgiamės savaime, suprantama, niekas nėra visiškai neutralus, visi mes turime savo bagažą, idėjų, pažiūrų bagažą. Bet aš bent jau iš personalo reikalauju, kad jų požiūris būtų profesionalus, kad nebūtų interesų, interesų konfliktų ir kad jie būtų bešališki. Ir būtent į tai aš atsižvelgiu ir toks yra mano vaidmo. Jie privalo būti profesionalai. Aš nereikalauju, kad jie laikytųsi totaliai neutralių pažiūrų. Tačiau jie turi elgtis profesionaliai. Dėkui, e, dabar žodis Oliver Kask, kas e, užkliuvo jums šioje diskusijoje. Dėkoju, e, išsakyta daug gerų idėjų, gerų minčių. Viena iš problemų štai kokia politikas, labai svarbus asmo, nuvyksta kažkur ir paskui pareiškia savo nuomonę, kuris skiriasi nuo uh, E, tarptautinės e, stebėjimo misijos nuomonės. Čia labai nedaug ką galime nuveikti, e, su tuo padaryti. Visuomenėje dabar labai lengvai prieinama prie socialinės žiniasklaidos bet aš manau, kad vietos NVO per e, vietinę žiniasklaidą lengvai gali e, įsiklausyti, išgirsti oficialios delegacijos išvadas. Taigi e, rinkimų stebėjimo misijos užduotis nėra vien tik tai iš, išdėstyti kažkokį bendrą pareiškimą ar pateikti oficialią ataskaitą. Stebėjau misijų pati mintis, pati idėja apima taip pat ir e, paramą e, rinkimų komisijoms ar e, teismams, kuriems tenka spręsti apeliacijas. E, susijusias su rinkimų rezultatais. Tad e, e, nors ir yra, atsiranda politikų, kurie, taip sakant, e, patys vieni, solo, pareiškia, kad rinkimai buvo sąžiningi, nors iš tikrųjų taip nebuvo, net ir tais atvejais yra gerai kad rinkimų komisijos ir teismai remtųsi savo vertinime tarptautinėmis stebėjimo misijomis. Ir, žinoma, kita mintis. Tai e, e, prasto asmenų elgesio problema netinkamo elgesio problema, politiniai pareiškimai iš, asmen, iš tų asmenų pusės, e, kurie e, neatstovauja e, jokiai parlamentiniai asamblėjai ar parlamentui. Elgesio kodekso problema ar, ar politinių nuomonių problema iš ekspertų pusės nėra tokia svarbi, e, mm, nes e, iš tikrųjų dokumentus rengia ne vienas asmuo, bet e, jie rengiami kolegialiai, ten sudedamos skirtingos nuomonės, skirtingi požiūriai. Dėkui. Dėkuoju, Olive Kask, dabar steiksiu žodį. E, ir, ir paklausiu, ka, ka, kaip šie reikalai atrodo e, mūsų kolegos iš Maltos akimis. Suteiksiu žodį Mario Galėja, jis yra dalyvavęs rinkimų stebėjimų misijose taip pat. Dėkui, labai glaustai. Žinoma, aš e, norėčiau manyti, kad tas Elgesio kodeksas bus saistantis, privalomas, antraip tai busime išvaistę daug laiko. E, Aš e, e, noriu tikėtis, kad kai kalbama apie rinkimų stebėjimą, tas kodeksas bus e, privalomas taip pat ir ekspertams. Man yra tekę su ekspertais susitikti, jie profesionalus, objektyvus, daug iš jų pasimokiau, bet aš manau visiems dalyviams tas kodeksas turėtų būti privalomas. Taip pat e, siūlyčiau, kad nacionaliniai parlamentai turėtų nuolatinius parlamentinius komitetus, kurie prižiūrėtų e, parlamentarų, kurie siunčiami į misijas elgesį. E, tie komitetai taip pat turėtų turėti galių numatyti sankcijas, jeigu pastebimas netinkamas elgesys. E, Matijų Salik klausimas, mano bičiulio klausimas. Aš manau, kad misija turi atsakomybę paaiškinti visiems apie Elgesio kodeksą ir prižiūrėti, kad visi dalyviai pasirašytų tą kodeksą ir jo laikytųsi. Ir e, iš tikrųjų e, turi, turi, turi būti e, galimybė e, pašalinti tą parlamentarą, kuris misijos metu netinkamai elgėsi. <clears throat> Dabar kaip svarbu, kad e, misijos išvados pasiektų žmonės. Tai yra nepaprastai svarbu, nes e, eventualiai yra labai svarbu, kad galtinė ataskaita pasiektų suinteresuotusis asmenys, bet reikia suprasti, kad rinkimai ne mums priklauso, jie priklauso uh, žmonėms, o jie ir yra pagrindinis suinteresuotasis asmuo. Todėl e, reikia užtikrinti, kad išvadas pasiektų tos žmonės. Dabar po, po pareiškimų, kas, kas vyksta po to, kai e, misija baigiama. E, Smetjų ir Hana ir kiti apie tai kalbėjo. Taigi E, parlamentinė e, Britų e, salų ir viduržymė regiono asamblėja nusprendė, kad, pavyzdžiui, misijos nariai, jeigu po to jie duoda interviu ar daro kažkokius pareiškimus, kad jų pasisakymams pritartų misijos vadovas. Jeigu jie nori kažką pasakyti, paprašo vadovo pritarimo ir tada jau gali e, pasisakinėti. Na ir e, lyčių lygybė, aišku, labai svarbu. E, iš tikrųjų, reikia kovoti su viso, visokiojopą diskriminacija prieš moteris. Ir yra, aišku, labai svarbu stebėjimo misijų metu stebėti šį dalyką Ir taip pat svarbu, kad ir stebėtojų komandoje būtų tam tikra lyčių lygybė užtikrinta. E, e, kaip svarbu koordinuoti su NVO vietos e, stebėtojas ir kitomis stebėtojų grupėmis nereikia net ir sakyti. Na ir paskutinė pastaba - interesų konfliktas ir e, bešališkumas. Rinkimai, kaip ten bebūtų, yra susijęs su emocijomis. Ar mums tai patinka ar ne, emocijos tikrai, e, taip sakant, e, sklinda, e, bet stebėtojai turi stebėti tas emocijas, bet patys neįsitraukti emocingai. Dėkui ir dabar. E, ESBO parlamentinės asamblėjos vicepirmininkės, teiksiu žodį, nes laukime ponios Mogarinį. Ačiū. Kadangi užtikrinamas vertimas iš portugalų kalbos, kalbėsiu portugalų kalba. Pirmiausia, Taigi mes girdėjome, kalbant daugelį parlamentarų, parlamento narių. kurie norėjo paminėti tai, ką, kokios veiklos jie imasi. Jie kalbėjo apie pranešimus, kuriuos rengia tam tikros organizacijos. Ir nebuvo paminėtos konkrečios uh, paralelios misijos. Aš manau, kad dėl to gali nukentėti mūsų darbo kokybė, nes mūsų darbą, darbo kokybę stebi žiniasklaida ir tie pranešimai yra vertinami gana rimtai. Pranešimai ir mūsų nuomonės yra vertinamos rimtai. Antraip tų paralių, paralelinių misijų visai net nereikėtų. ir nereikėtų visai jų finansavimo. Jeigu yra tokių asmenų, kurie dalyvauja e, stebėjimo misijoje ir kurie vėliau imasi kokių nors pareiškimų, Na, tai dažniausiai yra parlamento nariai. Mes visi turime Facebooką, Twitterio paskiras. Tikrai labai lengva per internetą sužinoti, kokia yra kurio parlamento nario nuomonė. Taigi, kai mes kalbame apie tai, kad reikėtų didinti skaidrumą, didinti e, rinkimų demokratinio veikimo uh, skaidrumą. Manau, kad tai galima padaryti būtent per parlamentus, parlamentų narius, nes jie turi patirties ir jie taip pat yra asmenys, kurių politinės nuomonės dažniausiai daugiausiai ir klausomasi. Jie yra žinomiausi asmenys ir juos yra lengviausia kontroliuoti. Taigi, Visi rinkimų stebėjimo misijos nariai, žinoma, yra vienodai svarbus. Negali būti taip, kad kuris nors narys darytų, ne, ne, ne vienas narys negali daryti kokios nors įtakos rinkimams. Niekas negali meluoti dėl kokių nors faktų. Fa, fa, faktai turi būti realūs. E, e, reikia objektyviai pristatyti e, misijos, misijos informaciją. Dėl moterų dalyvavimo tikrai dažnai norima pabrėžti, kad moterų dalyvavimo, dalyvavimą reikėtų skatinti. Taip pat dėl rinkimų sąrašų ir dėl misijų vadovų parinkimo galėt, norėčiau pasakyti, kad reikėtų siekti moterų ir vyrų lygybės. Tiek norėjau pasakyti, nes laiko daugiau nėra. Dėkuoju. Um, Ačiū, ponia Santos, už vertingas išvalgas. Aš norėčiau labai trumpai apibendrinti šią sesiją. Mes visi sutinkame, kad tarptautinės rinkimų stebėjimo Misijos yra labai svarbi priemonė, turime pasinaudoti, kad ji tokia ir išliktų, kad išliktų patikima priemonė. Reikia užtikrinti, kad būtų įgyvendinami elgesio kodeksai, kad nacionaliniai parlamentai prisidėtų prie bendro elgesio kodekso sukūrimo. E, multinacionaliniai parlamentai jau yra patvirtinę tokius dokumentus. Tai yra labai svarbu, nes bendros mūsų misijos e, patvirtinus tokius kodeksus būtų paprastesnės. Kita savaitė yra numatytas e, susitikimas su demokratijos remimo grupės atstovais. Mes aptarsime ankstesnių misijų rezultatus ir būsimų misijų klausimus. Aš norėčiau baigti šią sesiją ir paprašyti jūsų likti šioje salėje. Greitai pas mus atvyks ponė Mogerinė taip pat ir ponę Maginės.